iš tikrųjų visoms kitoms šalims tai yra jokingi tikslai ir jos visiškai e, jų nepaisys ir tik pasijuoks iš mūsų. Ačiū kolegijai Stasen. Toliau kiti kalbėtojai. Pirmiausia, dvi minutės suteikiamos kolegai, kolegijai Hanslik. Szanowni Państwo, Panie Komisarzu, na wstępie pragnę.